Gerbiamas viceprezidente, ekscelencijos, kolegos, ponios ir ponai, mėly bičiuliai, man didžiulė garbė pasveikinti Europos parlamente pona Joseph Biden, 47-ąjį JAV viceprezidentą. Viceprezidentas Bidenas buvo esminė politinė jungtinių valstybių figūra ir puikus bičiulis daugelį metų mums, Europos parlamento nariams. Pirmą kartą buvo išrinktas į JAV senatą 72 metais ir tuomet buvo vienas iš jauniausių senatorių savo šalies istorijoje. Buvo išrinktas šešis kartus prieš tapdamas lapkričio mėnesį 2008 metų JAV viceprezidentu. Jis yra buvęs Senato užsienio reikalų ir teisės reikalų komitetų pirmininkas. Jis yra labai kompetentingas žmogus ir žino, ką kalba, kalbėdamas apie tas temas, kurios dabar aktualiausios. Jis jis formuoja nuomonę, o neseka kieno nors nuomonę. Tad šiandien jūs, e, viceprezidente, kalbėsite Europos parlamente ir būtent dėl to jūsų žodis mums yra šiandien toks svarbus. Leiskite dar kartą padėkoti už šiltą kvietimą, už labai turtingas ir konstruktyves diskusijas praeitą savaitę Vašingtone. Gerbiami kolegos, šiame daugia šalėme, daugia polėme pasaulyje. ES ir Junktinės valstijos gali dirbti kartu siekdamos bendro stabilumo ir daugiau šviesos ir gerbojo šiame pasaulyje. Pone viceprezidente, apsilankydamas Europos parlamente šiandien, jūs demonstruojate, kad būtent tokio požiūrio yra laikomasi. Efektyvi ir draugiška ES ir JAV partnerystė yra labai svarbi šiandien. Mes negalime ieškoti kažkokių e, kitokių sprendimų šiandienos iššūkiams - ekonominė ir finansų kriziai, klimato kaitai. Tie iššūkiai ir toliau e, kelia mums rūpešių. Terorizmas, kova su juo, žmogaus teisų apsauga ir nauja valdysena pasaulio. Visą tai tebėra aktualūs klausimai. Gerbiami kolegos, prieš penkerius metus, beveik tą pačią dieną, Prezidentas Ronaldas Reiganas kreipėsi į Europos parla parlamentą 95 metais, gegužės 25 dieną. Tai buvo vienas iš tų paskutinių kartų, kai Junktinių valstybių prezidentas kalbėjo Europos parlamentui teisėtai išrinktiems Europos šalių atstovams. Na, o jūsų atvykimas šiandien rodo, kad dialogas tarp ES ir JAV atsinaujina kad mes gasi naujos bendradarbiavimo perspektyvos. Šiandien Europos sąjungai tas dialogas yra labai svarbus. Mes norime rasti naujas galimybės veikti, bendradarbiauti. Praėjus metams, kai prezidentu JAV buvo išrinktas ponas Obama, atėjo laikas veikti. Tad manyčiau, kad jūsų atvykimas ir jūsų kalba, ponė viceprezidentė, negalėtų būti labiau savalaikė. Mums yra džiugu priimti jūs čia šią popietę, ponė viceprezidentė, Europos parlamente. Ir dabar ilgiau nebegaiždama suteikiu jums žodį. Prašom. Pone pirmininkė, ačiū už šiltą pasveikinimą. Nepaprastai buvo malonu Jūs sutikti Vašingtone, Baltuosiuose rūmose. Didelė garbė ir nepaprastai malonu kreiptis į tokią didžią instituciją. Aš dirbau parlamente, kur buvo 445 nariai, taigi šiandien dar maloniau kalbėti tokiam gausiam būriui parlamentaru. Prisimenu prezidento Reigano kalbą pasakytą čia 85 metais, o e, cituosiu airijos poetą, kuris 60 metais pasakė, viskas keičiasi, keičiasi, keičiasi nenutrūkstamai gimsta siaubingas grožis. Nu, aš 85 metų daug kas pasikeitė, o siaubingas grožės išties gimė. Kaip žinote, ponės ir ponai, man ne tik malonu grįžti čia į Briuselį antrą kartą, einant viceprezidento pareigas, Kaip žinote, kai kurie JAV politikai, žurnalistai e, Vašingtoną vadina laisvojo pasaulio sostinė. Tačiau aš manyčiau, kad šiame didžiame mieste, kurio istorija siekia tūkstantmetį, kuris yra Belgijos sostinė ES, e, pagrindinė būstinė NATO, pagrindinė būstinė, tikrai galėtų save vadinti šiuo, garbi, vadinti šiuo garbingu vardu, dirbdamas daugiau nei 35 metus parlamente. Po šių metų aš tikrai maloniai esu nustebintas, kad galiu čia pasisakyti. Prezidentas Obama ir aš ateiname iš teis, atėjome iš teisėkuros institucijų, taigi vykdomoje valdžioje esame dabar, bet puikiai suvokiame, kokia yra jūsų darbo e, svarba, kuriant Europos demokratiją. Kartu su kolegomis JAV kongrese mes atstovavome daugiau nei 800 milijonų žmonių. Pamastykime sekundę apie tai. Dvi išrinktos e, institucijos, kurios e, vadovauja daugiau nei aštuntadaliui pasaulio žmonių gyvenimu. O dabar su Lisabono sutartimi jūs turite naujų įgaliojimų ir naujų atsakomybių. Sveikiname šią padėdėjusią atsakomybę, sveikiname, nes JAV reikia stiprių sąjungininkų ir alijansų. Tai turėtų padėti mums geriau kovoti su 21 amžiaus problemomis. Daug problemų tikrai atėjo iš praėjusio šimtmečio, tačiau daug ir naujų sunkumų iškilo. Pasakysiu, kaip įmanoma, atviriau Obamos, Bideno administracija neabejoja, kad e, yra būtina palaikyti gyvybingą ES. Mes manome, jog nepaprastai svarbu tai yra es klėstėjimui ir e, saugumui ilgalaikėje perspektyvoje. Todėl dėl to nebijokite. Kai pirmininkavau JAV Senato užsienio reikalų komitetui, e, tuos visus metus nekartą susitikau su mm, valstybių narių parlamentarais, taip pat ir su jumis, kurie esate čia šiandien. Tikrai džiaugiuosi, kad po visų šitų metų uh, buvo žengta labai nuosekliai, kad e, buvo sukurtas toks e, daugia šalis e, parlamentas, kurio nariai išrenkami visuotiniu balsavimu. Per tai mes tik tai džiaugiamės, kad stiprinate santykius su JAV ir praėjusią savaitę šie santykiai buvo dar kartą sustiprinti. E, mažiau nei 200 km į pietus nuo čia naci lyderiai pasirašė besalginę kapitulaciją, kuri užbaigė antrąjį pasaulinį karą. Kitą dieną Pikadilyje, Vašingtonė minios šventė, šventė visas sąjungininkų šalis, šventė ir Briuselis, visi dėkojo uh, dėkojo e, JAV, Belgijos, Britanijos žmonės šią džiugę dieną 45 metais praeisime amžiuje. Ši, e, šis žemynas buvo sugriautas visiškai. Du pasauliniai karai jį nusiaupė vos per 30 metų, o dabar mes turime taikę Europą, Europos parlamentą. Uh, tuomet, manau, tokios mintis būtų atrodžiusios neįmanoma fantazija, bet kam, kas tik drįzdavo apie tai pagalvoti. O dabar e, žmonių valia, valstybininkų valia, tokių kaip pono Spak, kurio vardu pavadintas ši, šis pastatas, ponas Mone, Robertas Šumanas, jų vizijos E, leido atsirasti šiam parlamentui ir įgyvendinti prezidento Lindono Johnsono laisvės viziją. Todėl mes jų dėka esame čia, visi mes esame čia. Kas pas, prasidėjo kaip sutartis anglės ir plieno tarp kelių šalių išaugo į milžinišką bendruomenę, į milžinišką ir galingą valstybių sąjungą, kuri gina laisvą žmonių judėjimą, žmonių laisvę. Taigi viskas prasidėjo nuo idėjos ir viskas grindžiama šią idėją. Aš ir prezidentas Obama tikime šią idėją. Mes tikime geresnių pasaulių, geresnė Europa. Daugiau tikrai pasiekta. Europoje, kur valstybės narės e, kartu kovoja prieš klimato kaitą ir už geresnį gyvenimą. Europa, kurioje. Mm, E, yra vieningos vertybės ir mes šiems vertybėms besališkai pritarėme. Europa yra laisva, taiki ir nepriklausoma. Kaip e, prezidentas Obama prieš metus Prahoje pasakė, stipri Europa reiškia stipresni partneriai JAV, o mums reikia stiprių partnerių. Būtent dėl to iš visų, jeigu stengsimės e, palaikydami jūsų didžią viziją. E, Praėjusi 65 metai parodė, kad vos tik JAF ir europiečiai e, susitelkė ties bendru tikslu nieko nelieka neįmanomo. Kartu įvykdėme maršalo planą, atkūrėme Europą bei padarėme didžiausią investiciją žmonijos istorijoje. Kartu uh, mes sukūrėme gyvybingiausią gynybinį alijansą NATO bei sugebėjome suvienyti transatlantinės bendruomenės ir tas vyko ištesius dešimtmečius. Kartu mes sukūrėme galingiausius priekybinę sąjungą mm, žmonijos istorijoje, apima 40 procentų pasaulinės priekybos bei sudarė prielaidas technologijų bei ekonomikos klėstėjimui. Kartu mes suteikėme E, vilčių bei padedame tiems žmonėms, kurie nukenčia nuo įvairiausių mm, katastrofų vakarų Balkanuose, Konge, Haityje. Ir daug, daug kas vis dėl abejoja transatlantinės e, sąjungos naudos. Aš atsakysiu jiems, net jei JAV ir visos ES valstybės na, narės ES nebūtų suvienytos bendrųjų vertybių, kurias išpažįsta milijonai piliečių ir aš, tai neišvengiamai dabartinės sąlygos mus suvienytų. Mes manome, kad mūsų santykiai yra stiprus ir reikalingi šiandien, kaip kad buvo praeitie. Šiame amžiuje mūsų laukia nauji iššūkiai. Kartu e, mes juos įveikėme praėjusime amžiuje, kartu kovojame su jais šiandien. Yra nesutarimų, yra skirtingų nuomonių, bet mes kovojame su iššūkiais kartu. Klimato kaita didžiausias iššūkis mūsų planetai. JAV ir ES bendradarbiauja kad e, visos valstybės ir ypač didžiosios ekonomikos e, padėtų ieškant bendro sprendimo. Kartu mes ieškoma bei žengėme didelį žingsnį Kopenhagoje. Dabar mums reikia sumažinti emisijas bei didinti skaidrumą, ieškoti daugiau partnerių. Labiausia pažydžiamos šalis nuo e, šiaurės iki ramio vandenino salų labiausiai kenčia nuo šitos krizės. Afganistane ir Pakistane genčių teritorijose mes kartu stengiamės kovoti su Al-Qaeda, Talibano kovotojais bei parengti Afganistano policiją bei armiją, kuri galėtų apsaugoti savo vyriausybę ir piliečių bei nebūtų grėsme savo kaimynams. Mes didame Afganistano gynybinius pajėgumus. JAF, ES bei mūsų sąjungininkai tam skiria didelis karinius žmogiškuosius ir finansinius išteklius. Na, žinoma, ne visuomet buvo populiaru palaikyti tokią misiją. Mes žinome, kad e, mums kaip lyderiams privalu parodyti žmonėms, kodėlgi tai yra būtina užtikrinant mūsų kolektyvinį saugumą. Patikėtinė, manimi esu politikas, kuris e, jau beveik 40 metų e, esu politikas, kad nėra tai e, labai paprasta ir uh, Panašus, panašios misijos yra tokios pat nepopuliarios JAV kaip ir Europoje. Būtent dėl to JAV ir ES e, petis petin stengiasi užkirsti mm, brandolinių ginklų plitimą. Tai sukeltų pavojų mums visiems ir mūsų artimiausiems sąjungininkams kartu e, mes pradėjome ypatingas bandymą e, suartėti su Irano lyderiais, nepaisant, nuo, nepaisant skeptiškų, nepaisant prezidento pasisakymų, mes e, pasieksime, ko, nu, ko norime, jeigu veiksime kartu. Prezidentas Obama e, jau yra sakęs, kad rengia dviš, dvišalį susitarimą su Iranu, pagrista tarpusavio pag pagarbą. Mes norime padėti šiai šaliai atgauti pasitikėjimą tarptautinę bendruomenę bei mm, išsiaiškinti visus nesklandumus dėl brandolinių ambicijų, taip pat išaiškinti problemą dėl brandolinio kūro tačiau Irano lyderiai atmetė mūsų geros valios žestą bei toliau kelia grėsmę pasaulio stabilumui. Pasakysiu atvirai, Irano brandolinė programa pažeidžia jo įsipareigojimus dėl brandolinio ginklo neplatimo sutarties bei dėl to mm, kyla grėsmė brandulinio ginklavimuose varžyboms artimuosiuose rytuose, argi nebūtų ironiška, kad žlugus geležiniai uždangai bei išnykus tarpusavio susineikinimo pavojų tarp pasaulio didžiųjų valstybių at, prasidės naujos ginklavimosi varžybos pačiose nestabiliausiose pasaulio dalyse. Tai tikrai būtų ironiška, kad mūsų vaikai, e, anukai bei pronokiai mums tikrai netleistų, jeigu mes leistumėme tokiems įvykiams įvykti. Irano lyderiai remia e, teroristinės organizacijas, kurios kelia grėsmę mums bei Irano valdžia persiekioja sąžinės laisvę prieš pažįstantį žmonės, kurie gatvėse nori išsakyti savo nuomonę ir pažeidžia visus įsipareigojimus, kurios turi vyriausybė dėl savo piliečios. Iranas privalo paklusti tarptautinės bendruomenės gerai valiai ir pri, sugrįžti į tarptautinę bendruomenę arba susidurti su m, mm, kitokio elgesio pasiekmėmis ir sankcijomis. Mes siekiame visomis galimybėmis užtikrinti savo sąjungininkų saugumą, būtent dėl to prieš raketinio prieš raketinės gynybos tinklą mes norime sukurti čia šiame žemynė. Ponios ir ponai, mes kartu bendradarbiaujame NATO, e, bandydami atsakyti į kitokius saugumo iššūkius, energetinio, e, kibernetinio saugumo pavojus. Mes stengiamės gilinti bendradarbiavimą tarp ES ir NATO. Praeisiais metais ES labai ryštingai veikė kovodama su finansinė krize, kuri yra didžiausia nuo didžiosios depresijos. Veikdami kartu mes užkirtome kelią tam, kas buvo pranašauto, kad visiškai žlugs pasaulinė ekonomika. Šiandien prezidentas Obama ir aš kartu sekame kaip e, vystosi krizė Graikijoje ir kaip ES kovoja su ją. Sveikiname E svarstoma pagalbos e, paketą kartu su Tarptautiniu valiutos fondu. Mes tiesiogiai beje bei per TVF palaikysime jūsų gelbėjimo pastangas. Taigi šie pavyzdžiai ir dar daugelį kitų rodo, kodėlgi ES yra ne tik didžiausia JAV perikybinė partnerė, bet ir svarbiausia sąjungininkė. Ponios ir ponai, mūsų pirmtakai daugiau nei prieš 60 metų e, pradėjo kurti tarptautinės bendruomenės, bandydami užkirsti kelią 20-ojo amžiaus tamsiausių um, skyrių pasikartojimams. Ši institucija, mūsų visos institucijos veikia labai sėkmingai. Tačiau mums reikia atsisukti į naujojo e, amžiaus iššūkius. Apie juos kalbėjau savo pasisakymo pradžioje. Pasaulis pasikeitė. Pasikeitė uh, išorėje, tai ir gimė siaubingas grožis. Vienas didžiausių ir sudėtingiausių pavojų yra mm, keliamas mūsų pačių piliečių, ne valstybių, būtent ekstremistinių teroristų. Ypač jeigu tie ekstremistai gaus prieigą prie masinio naikinimo ginklų, pavojus dar labiau išauks. Ši rykštė negerbė sienų. Ne viena valstybė valstybė, nesvarbu kokia galinga, turtinga, gerai organizuota bei pajėgi ji yra, gali viena atsakyti į šį iššūkį. Sėkmingai galime su pavojimu susidoroti tik kovodami kartu. Būtent tą mes ir turime padaryti. Naujosios galios, at, kurios suteiktos Lisabono sutartimi šiam parlamentui ir vis visam, visai ES suteikia naujų galimybių bendryjai. ES bei EP stengiasi apginti savo piliečius nesuvaržant jų pamatinių teisių, ant kurių pastatytos mūsų visuomenės. Visiškai tikras, kad mes galime ir sugebėsime apsaugoti savo piliečius bei išsaugoti mūsų laisvės. Praėjęs eiti savo pareigas, praeisiais metais prezidentas Obama kalbėjo apie mm, konstitucijų svarbą, apie siekį sukurti geresnę sąjungą. Vienas pirmųjų mūsų oficialių žingsnių buvo uždaryti mm, ir nutraukti tas e, apklaus, tos apklausos metodus, kurie sukėlė tokį didelį pasipiktinimą visame pasaulyje. Mes nu, nusprendėme uždaryti Guantanamo sulaikymo centrą, jis tapo e, simbolius e, mūsų kiek dviprasmiškoje kovoje su terorizmu. Taip pat džiaugiamės E, tą paramą, kurią jūs išreiškite, aišku, labai sunku buvo pasiryšti ją suteikti, e, padedant uždaryti šį sulaikymo centrą. E, prezidentas Obama ir aš atmetame tą netinkamą pasirinkimą tarp saugumo ir idealų. Mes manome, kad gindant savo principus mes sustipriname save, o visa kita pakenkia mūsų pastangoms kovoje su uh, ekstremistiniais nusikaltėliais. Taigi jų tikslas yra pakeisti tą, ką mes gerbėme, pakeisti mūsų gyvenimo būdą ir elgesį praėjus 8 dienoms po rugsėjo 11-osios išpolių mm, tūkstančiams universiteto studentų e, savo valstijoje pasakiau, kad rugsėjo 11-oji negali pakeisti mūsų gyvenimo būdą, nes būtent to siekia teroristai. Aš taip pat jiems pasakiau, kad e, JAV nesugebės nugalėti veikdama vienašališkai. Šie žodžiai e, netitiko tuo metu e, vyraujančių nuostatų, tačiau jie buvo teisingi ir yra teisingi šiandien. Tikrai e, net, neturiu pasakoti es apie jos pastangas apsaugoti vyriausybę nuo kišimosi į piliečių gyvenimą, apie siekia apginti visų žmonių orumą. Mes viską esame įrašę į savo konstituciją, visus panašius siekius, es įsipareigojimas ginti žmonių asmenybę ir jų asmeninę erdvę yra pamatinis, toks pat pamatinis kaip ir jūsų. Turime apsaugoti piliečius nuo ne, neleistinų veiksmų, neleistinų suėmimų. Ir tai yra vadinama e, teisė būti paliktiems ramybėje. Mūsų vienas didžiausių juristų taip yra pasakęs. Taigi žmonių teisės yra įtvirtintos konstitucijoje. Tai yra pamatinės vertybės, kaip ir ES aukščiausiasis teismas šią teisę įvardino kaip teisę į asmeninį orumą. Asmeniniu lygiu pasakysiu, kad per 36 šešis metus trukusią savo karjerą gyniau žmonių asmeninę erdvę. Kasmet JAV senate e, esu tarptų, kurie gina pilietinės teisės. Ir e, kasmet aš, o kartu ir prezidentas Obama vėliau stengiamės tokią veiklą tęsti. Taigi, Tai yra mūsų administracijos siekis apsaugoti žmonių asmeninės teisės. Ir pakeisti savo nuomonę būtų didelis melas ir atsisakymas tų vertybių, kurias gyniau praėjusius 37 metus, tuomet, kai vadovavau Teisės reikalų komitetui, kuris tvirtina prezidento pasirinkimą į Teisės reikalų sekretoriaus postą ir mane labiausiai domino e, tokių žmonių ir teisėjų nuomonė apie žmonių privačią erdvę. Manyčiau, kad mūsų visų ir prezidento pareiga yra saugoti savo piliečių teisės ir laisvės. Prezidentas Obama pasakė, kad e, pabūdęs pirmiausia gal pirmiausia galvoja pabudęs būtent apie žmonių laisvės ir ši mintis e, lydi jį visą dieną. Manau, kad visi pasaulio lyderiai turėtų galvoti taip pat. Fizinis saugumas yra taip pat ne, nu, nekinčiama teisė, lygiai taip pat kaip ir teisė į netrikdomą privatų gyvenimą. Tai yra teisė žmogui į vientisos asmenybės puoselėjimą. elgdamasi priešingai, vyriausybė pažeistų tokias teisės. Lygiai taip pat, kaip daro tos vyriausybės, jos pažeidžia teisės, jeigu nori užgneušti disidentų mintį. Yra valstybių, kurios rengia naujas atakas, yra teroristinių grupių, kurios rengia atakas panašias į tas, kurios smogė Madride, Londone ir Junktinėse valstijose. Žinome, kad vystosi karinės technologijos, kad vis. Bet tačiau mes tai darome tam, kad galėtume apginti visų ramybę ir taiką. Mes turime kariuomenės, kuri tarnauja užsienio šalyse. Turime profesionalus ir juristus, kurie stengiasi išsiaiškinti, kur yra slepiami nelegalūs finansiniai srautai, maitinantis dažnai teroristinės organizacijas. E, Times Square New York'e atakos organizatorius buvo e, sulaikytas, naudojantis tomis naujomis technologijomis. Visa, visų tų išteklių mums reikia tam, kad galėtume užkirsti kelią terorizmo išpoliams. Tai yra naudinga reikalinga mūsų ir jūsų taip pat saugumui. Tai mums duoda tam tikrų pėdsakų e, atliekant tyrimus, net kitoje Atlanto pusėje. Tai mums padeda užkirsti kelią išpoliams ir padeda išsaugoti gyvybės. Yra tokių nuostatų, kurios užtikrina, kad tos tie asmeniniai duomenys, kad ir keliaivių asmeniniai duomenys yra naudojami tik tai kovai su terorizmu. Suprantu jūsų susirūpinimą, e, dėl, kurį jūs reiškiate dėl privataus gyvenimo apsaugos. Esu įsitikinęs vis dėlto, kad mes galėsime susitarti dėl šio pobūdžio instrumento naudojimo, kartu užtikrindami teisę žmonėms į privatų gyvenimą ir tinkamą duomenų apsaugą. Bet manau, kad susitarti reikia kuo anksčiau. Esu buvęs Junktinių valstijų senatorius ir žinau, kad kartais yra sunku atlikti tokį pasirinkimą kuris vis dėlto vienas ar kitas iš, jo, iš jų yra reikalingas tam, kad būtų galima užtikrinti saugesnį žmonių gyvenimą. Kas kart, kai balsuojate Europos parlamente, manau, kartai susidurite su tokiu su, pasirinkimu. Dabar, kai kalbame apie kovą su teroristais, manau, kad turime susitarti tam, kad terorizmui galėtume geriau užkirsti kelią. Visą tai, suprantama, turi e, būti daroma taip, kad būtų galima apsaugoti tinkamai vis, pil, tuos 800 milijonų piliečių abiejose Atlanto pusėse. Ir aš manau, kad mes galėsime tinkamai atremti šį iššūkį taip, atremti jį dabar, kaip atremėme kažkada seniau. Žinoma, turime kartu likti sąžiningi. Ladies and gentlemen, courage, Winston Churchill taught us, is what it takes. Kaip sakė Vinstonas Čerčilis, mums reikia drąsos. Drąsos tam, kad išreikštume savo mintį, kad būtume išklausyti, tačiau reikia drąsos kartais ir klausytis kito. Šiandien kalbu aš. Tačiau būkite tikri, kad aš ir mano šalies vyriausybė esame pasirengę klausytis savo sąjungininkų. Juk nesitiktinai Europa buvo pirmoji kryptis, kurią pasirinkau o, o, kaip oficialios kelionės vietą, kai tik pradėjau eiti savo pareigas. Mes iš karto kreipiame savo žvilgsnį į Europą, nes jungtinėms valstijoms ES yra reikalinga. Ir noriu pasakyti, kad Europai reikia jungtinių valstijų, sakau jums tai su didžiausia pagarba. Vieni kitiems esame reikalingi kaip niekada iki šiol. So I view this week's anniversary as providing a welcome opportunity. Šios savaitės sukaktis, man regis, yra puikia proga. Dar kartą pakartoti, kokie ryšiai, ilgalaikiai ryšiai mus jungia. Mes giname tos pačius idealus, ieškome partnerių ir Europa ir Junktinės valstijos pirmiausia žvelgia viena į kitą prieš žvelgdamos kur nors dar kitur. Mums garbė būti šalia jūsų. Mes Esame dėkingi, kad galime būti šalia jūsų, kai reikia spręsti tuos iššūkius. Aš pats esu šalia jūsų. Prezidentas Obama taip pat. Joe Biden taip pat. Mes pritarėme tam, kad reikia stiprios ir atviros ES. Mes esame, mes teigiamai žvelgiame į tai, ką jūs e, darote. Tegu laimina mus ir padeda mums Dievas. Ačiū. Uh, Širdingai dėkoju, ponė viceprezidente. Ši kalba yra rimtas pagrindas tolesniam bendradarbiavimui, tolesniam kalbėjimuisi. Kaip jūs sakėte, kalbėtis vieniems su kitais ir klausytis vieniems kitų yra labai svarbu. Norėčiau padėkoti jums už tai, kad pakartojate šiuos žodžius, tuos svarbius žodžius, kuriuos minėjome ir praeitą savaitę. Europai reikia Amerikos. Mes jau kalbėjome apie pirmąjį pasaulinį karą, antrąjį pasaulinį karą, geležinę uždangą. Mes visą laiką kovojome petys petin, mes pergalių pasiekėme kartu, demokratinės valstybės kūrėme kartu. Ir jūs šiandien dar kartą pakartojate, Amerikai reikia Europos. Mes prisiminsime šios žodžius. Tai yra puiki mūsų partnerystės pradžia, puikiai mūsų bendradarbiavimo pradžia. Dar kartą širdingai dėkoju, ponė viceprezidentė.